I think we can start. Galime pradėti. Sveiki visi, noriu visus pasveikinti susirinkusius į šį klausimą, kuris vadinasi Europos kelių saugos zona. Turime programą, noriu pasveikinti mūsų prelegentus, kurie pasisakys čia pas mus, sveikinu jūs visus. Mes jau esame paskirstę visiems laiką, tačiau pirmiausia, steiksiu žodį Richardui Kerdenui, 10 minučių, jis pristatys tyrimą didesnio ar mažesnio svorio automobilių poveikis kelių saugai. Prašom jums žodis. Labadiena, ačiū. Mūsų pasisakymo pavadinimas yra ekrane. O mūsų projekto tikslas buvo įsitikinti, kokią saugą, įtaką saugai daro e, miesto visureigiai, šiaip didesni automobiliai Pirmiausia, ar šie automobiliai yra agresyvesni, palyginti su mažesniais keliaviniais automobiliais, ypač e, dviratininkų ir pešiųjų atžvilgių. Antras klausimas, ar yra kažkokia trūkuma, trūkumų, jeigu mažesnis automobilis susidara su didesniu ir sunkesniu. Pirmiausia, per 15 metų matome, kad vis daugiau mažėja mirčių keliuose Europos Sąjungoje. Tačiau dar vis tiek 200 e, metų tikslo pasiekti dar e, užtruks kažkiek laiko. Ir pažvelgus tas aukų, kokiams kategorijoms priklauso, tai yra dažniausiai automobilių naudotojai. Daug mažiau aukų yra tarp uh, pešiųjų ir dviratininkų, tai yra jų mirčių skaičius yra statiškas. Matome, kad tam tikros tendencijos pasireiškia, tai yra gyventojai senėja, mūsų prasme, tai yra gerai, gyvena ilgiau, daugiau važinė dviračiais, vaikščiojama, dėl to esame sveikesni, tai gerai, tačiau matome, kad vis didė, daugiau didesnių automobilių parduodame vis, ir daugiau miestų automobilių. Tai yra daugiau mažų ir daugiau didelių automobilių. Be to, nemažai naujų technologijų atsiranda, kurios padeda vairuotojai pastatyti automobilį ar e, e, stabdyti kritikoje, kritinėje situacijoje. Vis dėl viso to e, daugiau gali būti susidarimų, kuriuose dalyvauja didesni automobiliai todėl daugiau sužeidimų ir daugiau mažų automobilių susidarančių su dideliais automobiliais. Dėl to gali būti daugiau sužeidimų. Nekalbėsiu apie reglamentus, nors jie egzistuoja. Aš kalbėsiu apie, daugiau apie savo rekomendacijas e, tom, tiems reglamentams, kaip juos pagerinti. Tai pirmiausia, pirmasis klausimas, ar sportiniai miesto visureigiai ir e, daugiatūrė automobiliai, didesni automobiliai yra pavojingesni. Aišku, kad kuriant automobilį visą laiką darome testai, kaip susidūrimas su automobiliu paveiktų pėšiai. Tačiau lėlės e, nebūtinai duoda pateikiam, patikimus duomenis. E, taigi e, naudojami e, vairūs testai įvertinti, kaip sužeidžiama kojos apačia, kojos viršus, galva ir panašiai. Šiame skaidrėje matome, kad turime vidutinį daugiatūrį ir matome, kad vietos, kurios, kurias pataiko tas automobilis pešiajam, yra kitokios negu anksčiau. tiesioginis smūgis į e, torsą ar e, dubenį reiškia. Tai reiškia, kad e, galvos poveikio testas rodo, kad galva atsitrenktų į štai šią vietą. Tai atrodytų ant sedano. Čia yra daugia, funk, daugia funkcinio ar daugia tūrio automobilio matome, kad galima išbandyti nedidelę dalį variklio dangčio. Ir nebūtinai ten atsitrenks suaugusio galva. Todėl šią automobilio vietą, kuriant dedama, skiriama daug dėmesio, tačiau iš tikrųjų tikrovėje nedaug, nedažnai pėstysis galva atsitrenktų į šią vietą. Ir čia iliustracija. Aš pateikiu studiją, kurioje dalyvau prieš keletą metų. Mes analizavome 34 pešiųjų mirtis, e, peržvelgėme dokumentus, e, žiūrėdami, kas e, sukėlė sužeidimą, kuri dalis, pavyzdžiui, pamperis ar stiklas priekinis sužeidė pestai. Ir tyrimas aiškiai parodė, ne vienas iš rimtų sužeidimų gyvybė keliančių grėsmę sužeidimų. Ne vienas iš tavų sužeidimų mūsų imtyje nebuvo sukeltas variklio dangčias. Laikant, kas, kas būtų vertinama pagal Europos reglamentus ar jungtinių tautų reglamentus. Senių metų vaikas atsitrenkė į automobilį priekį, susidūrė su miesto visureigu, 12 smūgių į priekinį stiklą, ir 8 į ramščius. Ir e, taigi daug, didžioji dalis, dalis poveikio, dalis sužeidimų, galvos sužeidimų yra ne tame testavimo, e, e, toje testavimo vietoje, kurie apipriešta reglamentuose. Reglamentas, reglamentas yra, ko gero galima sakyti, sėkmingas, nes žmonės atsitrenkia į variklio dangtį E, lieka sveiki, bet taip nėra juk, nes jų galvos dažnai atsitrenkia ne, ne į ten. Taip pat žinoma, kad e, e, dviratininkai dažniausiai atsitrenka į automobilio priekį, o ne į variklio dangtį. O mums senstant, dviratininkams senstant, jų sužeidimai yra kitokie. Vyresni sužeidžiami dažniau į koją, šlaunį dubenį. Greitis, ko gero, didžiausias rizikos veiksnys, e, greičio mažinimas iš tikrųjų sumažina, sumažina rimtų sužeidimų ar mirtinų sužeidimų skaičių. O pėstieji ir dviratininkai pajunta tas greičio skirtumo e, poveikį mes kur, e, kurdami savo mokslinio tyrimų klausimus e, daug literatūros tyrėme ir e, mes nustatėme 30 procentų pavojus mirties didesnis sužeistiesiams, jeigu jie susiduria su didesniais automobiliais. Tačiau pešiųjų apsaugos reglamentai yra gana prasti. Tiesiog neturėjome duomenų ES, kad galėtume įvertinti Mes tiesiog galime pasakyti, e, pešiųjų sužeidimai nuo didesnių sužeidimų yra kitokia, tačiau ar jie rimtesni ar ne, duomenų tikrų nėra. Antras klausimas yra, kokie yra trūkumai, jeigu vairuoji mažesnį automobilį. Paprastas klausimas, tai yra tokių trūkumų. Kuo mažesnis automobilis, tuo daugiau pavojus būti sužeistam testai rodo kai ką kitą, tačiau pažvelgus į tuos tyrimus, paprastai ne Šiaurės Amerikos, JAV tyrimai, kur e, automobilių parkas yra visai kitoks. 50 procentų automobilių yra būtent e, pikapai ir didesni automobiliai, todėl vaizdas yra visai kitoks negu Europoje. Galvojant apie apsaugą, tai šiuo metu mes raginame gamintojus kurti automobilius, kurie apsaugotų automobilius viduje O tai reiškia, kad jeigu sukuri tokį automobilį, tai automobilio priekis yra labai kietas. O tam kietumui didėjant, tai užtikrina apsauga viduje esantiems, tačiau viename automobilyje, jeigu tas didelis automobilis, kuris yra kietesnis, susiduria su mažesniu automobiliu, tai mažesnis automobilis ne tik nukenčia labiau, Ir e, dėl to, dėl to automobilio kietumo mažas automobilis e, mažiau deformuojamas taip pat, tačiau jo greitis mažiau e, absorbuojamas. Taigi, todėl mes reikėtų raginti gamintojus kurti automobilius, kurie gerai susidarė vienas su kitu. Ir toliau E, žinome, kad vyresnių žmonės lengviau sužeidžiami, mes nesiniai dirbame šioje srityje ir nustatėme, kad žmonės virš 52 metų amžiaus gali būti sužeisti lengviau negu jaunesni žmonės, nors jie atrodytų netokie jau ir seni. Mūsų rekomendacijos būtų tokios. Turime didelę rekomendaciją, kuri rod, teigia, kad mums atrodo, kad trūksta sudirimų duomenų Europoje ir todėl reikėtų pabrėžti būtent tai, reikia rinkti daugiau duomenų, kurias būtų galima vertinti automobilių naudojimo rezultatus. Dėl kitų dalykų, tai pavyzdžiui, pešių ir dviratinkų apsaugos tai reikėtų daug, da, dažniau dėkti e, autonominį stabdymą, protingą greičio kontrolę, taip pat e, atbulinio vaizdo kameros. Nedaug žmonių sužyžima važiuojant atgal, tačiau būtų naudinga naudoti šią technologiją, nes tuomet dar mažiau tų žmonių būtų sužeidžiama. Na ir geriau, pagaliau reikėtų bandymų zonas išplėsti, kaip aš čia kalbėjau apie variklio dangtį. E, reikėtų, kad 9 metų reglamentas galėtų būti atnaujintas, įtraukiant testavimą kitose zonose, kur iš tikrųjų tikrajame realiame pasaulyje būtent sukeliami sužeidimai. Toliau dėl mažesnių automobilio apsaugos jeigu mūsų automobilius ir toliau išliks, aišku, daug nu, miesto visureigių ir dėsnių automobilių, reikėtų naudoti tokias sistemas, kurios būtų specifinės konkrečiam susidūrimui. Šiuo metu tos ribojančios sistemos veikia tam tikromis sąlygomis. Tačiau, pavyzdžiui, kuomet e, nedėlis susidarimas, kuriame dalyvauja e, pagyvenęs žmogus reikėtų, kad ta sistema e, veiktų šiek tiek kitaip negu vairuoja jaunesnis žmogus. Na, o svarbiausia, e, tai aišku, reikia nepamiršti šonės apsaugos. E, daug duomenų rodo, kad žalaidinės šonės E, oro pagalvės yra veiksmingos, jos e, neleidžia galvai išlysti iš už automobilių arba apsaugoti galvą, kai šoninis smūgis yra iš dėsnio automobilio. Ir paskutinė rekomendacija tai yra tikimybė, kad vis daugiau elektromobilių atsiras mūsų keliuose. Šiuo metu šie automobiliai patvirtinami kaip L kategorijos automobiliai, jiems saugumo reikalavimai yra mažesni, tačiau jeigu jų daugės keliuose, tai galbūt reikia pradėti galvoti, ar nereikėtų ir su jais atlikti priekinio ir šonio atsidūrimo testus ir taip pat e, pešių apsaugos testus. Na ir <clears throat> paskutinis vaizdas, paskutinė skaidrė E, rodo, koks yra NEC pranešimas, prie kurio mes prisidėjome taip pat dėl potencialių priemonių apsaugant e, vairuojančiuosius ir kitus e, eismo dalyvius. Ačiū. Ja, Mr. Kürden, vielen Dank. Labai Jums ačiū, ponė Kirdenai. Dabar galima paklausti ir sulaukti atsakymų, prašom. Pantenkam. Labai ačiū, pirmininkė. Labai ačiū, ponė e, Kirdnai. Man 62 metai, aš e, važinėjau motociklu, taigi esu labai aukštos didelės rizikos e, grupėje. 22 tūkstančiai ES žūsta e, keliuose, baisi sum, baisus skaičius. Aš jau seniai dirbu Europos parlamente ir šis e, skaičius man padarė didžiausią įspūdį, turbūt iš visko, ką esu girdėjęs. Tai yra pradinis pastebėjimas. Turiu keletą Jums klausimų, ponė Kirdenai. Maniau, kad jūs kalbėsite apie masę transporto priemonių ir e, pateiksite daugiau statistinių duomenų. Tačiau man susidarė įspūdis, kad jūs kalbėjote apie saugą, apie pėsčiuosius ir poveikį e, pėstiesiems e, kitiems kelių naudotojams. Taip pat galbūt jūs galite pateikti daugiau informacijos apie skirtumus tarp e, miestų ir kaimo vietovių. Pavyzdžiui, jeigu kaimo vietovėse įvyksta nelaimingas atsitikimas kelyje, tai turbūt greitis būna didesnis ir yra tai skirtinga nuo tų avarijų, kurios įvyksta miesto aplinkoje, miestuose. Kitas klausimas. Dėkuoju Jums Mano klausimas susijęs su laboratoriniais bandymais, tokiamis sąlygomis. E, jūs rodėte skaidrę, kurioje buvo paminėta viena problema - nepakankami statistiniai duomenys apie realias e, eismo sąlygas. Ar avarinių situacijų bandymais e, bandymų sąlygos E, susiduria su panašiomis problemomis. Ar panašu yra su bandymais dėl emisijų? Kokia situacija? Kaip mes Europos lygmenių galime užtikrinti, kad pakankamai geri duomenys būtų teikiami? Marija Grapinė. Labai ačiū. Gerbiamas pirmininkė, pirmiausia, aš, gerbiamas pirmininkė, aš pirmiausia norėčiau padėkoti už šį klausimą. E, saugumas keliuose svarbus klausimas visiems. Ačiū Jums už šį pasisakymą. Aš e, šiaip e, tikėjausi pamatyti daugiau aktualių duomenų, svarbių duomenų, nes Jūs kalbėjote bendrais bruožais, pateikėte bendrus skaičius, mums reikia žinoti e, daugiau, kad galėtume atitinkamai e, pridengti teisės aktus savo priemonės. E, sakote, kad eismo įvykius su mažėja per praėjusius metus, bet man atrodo, kad yra kitaip ir man atrodo, kad miestuose daugiau įvyksta eismo nelaimių. Norėčiau jūsų taip pat paklausti, galbūt e, atlikę tyrimą jūs dabar galite mums e, pateikti tam tikrų e, rekomendacijų, pavyzdžiui, dėl sunkiųjų krovininių transporto priemonių, nes kol kas iš to, ką aš girdėjau, negaliu susidaryti nuomonės tvirtos. Dėkoju. Aš noriu paklausti kalbėti ne tiek apie pasiūlymus, bet apie kitus dalykus. E, e, žmonės, e, aišku, yra labiau pažeidžiami, kai jie susiduria su automobiliais ir atvirkščiai, man atrodo, tai yra akivaizdus dalykai. Bet norėjau paklausti jūsų apie transporto priemonių triukšmą. E, ypač apie tai, kad atsiranda vis daugiau elektrinių automobilių keliuose, kokį poveikį daro jų skleidžiamas garsas. Ir ar pastebėta yra kokio, kokio nors poveikio? Kitas dalykas dėl konstrukcijos transporto priemonių. Ar jūs tenkina naujos saugos taisyklės ir testai, ar jie yra pakankami, galbūt mes dabar turėtume pasižiūrėti visiškai kitaip į e, dizainą, ypač e, priekį transporto priemonių, e, galvodami apie galimą susidūrimą su dviratininkais ir pėsčiaisiais. E, klausimai susijęs su sauga keliuose yra labai svarbus. Europoje e, miestuose daugiausiai vyksta mirtinų e, avarijų. Ir noriu paklausti, ar jūs e, negalvojate, kad reikėtų dar labiau mažinti greitį miestuose? Vis daugiau miestų pasirenka 30 km per valandą. Ar jūs galvojate apie konkrečias priemonės greičio ribojimo srityje? Dar vienas dalykas pokyčiai jaunimas ir e, vaikai, nes kolegos apie vyresnius žmonės jau kalbėjo. E, transporto priemonės, automobiliai visiškai nėra priderinti vaikams vežti. Ir aš norėčiau paklausti jūsų konkrečiai. Dėl e, rimtų sužalojimų E, eismo įvykiuose apibriešties. Komisija e, siūlo strategiją dėl sužalojimų keliuose, bet ką ir taip pat e, priemonių planą, ką jūs galvojate apie tai? Buvo minimas duomenų rinkimas apie rimtus sužalojimus. Ir kaip jūs įsivaizduojate, galima pasiekti konkrečių tikslų, kaip sumažinti uh, nukentėjusių skaičių 14-20 metais. Aš norėčiau paklausti jūsų, ar jūs turite e, tam tikrų minčių apie tai, kad reikėtų galbūt galvoti apie europinės, e, europinį vairuotojų pažymėjimą. E, kitas dalykas E, autonomiški automobiliai ir sauga. Tai yra ateities e, automobiliai, bet kol kas mes ne, neturime požiūrio. Ar jūs turite kokiu nors minčiu apie tai? Ir dar vienas dalykas, kaip jūs ketinate priversti valstybės narės iš tiesų laikytis e, e, saugaus eismo reikalavimų. E, Mes žinome, kad vienos šalys labiau stengiasi, kitas mažiau ir kokie yra jūsų tikslai, kaip ketinate spausti valstybės narės, kurios visiškai neatsižvelgia į reikalavimus ir kaip jūs darysite tą spaudimą. Dieter Petkoch, jūs sakėte, kad kuo mažesnė transporto priemonė, tuo rimtesni sužeidimai E, tikėtini įvykus avarijai. Transporto priemonės tam, tampa vis lengvesnės ir mažesnės, e, tai yra tarsi tvarumo dalykas. Ir 90 procentų eismo įvykių įvyksta dėl žmogaus klaidos. Mes turime daryti viską, ką galime, kad užkirstume kelią avarijoms, taip pat padėti vairuotojams, ar aš teisingai supratau. Ponas Liunkan toliau. E. Ačiū nuo ko dabar pradėti man. Kolegos klausia, ar tikrai yra ypatinga problema, kai kalbam apie sunkius sunkvežimius. Aš pats 30 metų e, vairavau ir galiu pasakyti, kad ne kad tai nėra kažkokia didesnė problema, e, kuri būtų susijusi su dideliais stambiais e, sunkvežimiais, palygint su kita, kitų rūšių nelaimėmis ir kitais, kitom transporto priemonėm. Bet dabar didžiausia problema tai elgesys paprasčiausia. Tiek e, dviratininkų, tiek pešiųjų. Švedijoje tai kelia problemą. E, tai yra, Švedijoje, sakykime, stengiamasi kuo daugiau atskirti dviratininkų takus, e, numatant tam tikras juostas. Ir, ir nemažai nelaimių kyla būtent dėl šių eismo naudotojų elgesio tam tikrų elgesio bruožų. Tad daugeliu atveju e, taip e, iš tikrųjų tie būtent smulkus e, eismo va, kelių naudotojai, dviratininkai, pestieji, kurie šiaip jau mano, kad jie turi viršenybę. Dabar mes iš tikrųjų daug įdėjom pastangų gerindami automobilių saugos bruožus, tačiau Tačiau vis dėlto gal būtų galima pradėti e, klausimą spręsti tiesiog e, rengdami tam tikrus mokymus, e, formuodami elgesį, kaip būtent elgtis eismo sąlygomis. Ačiū. Danke sehr. Äh, ich habe mich jetzt auch nochmal zu Wort gemeldet, dann haben Sie die Dėkuoju, aš taip pat save įtraukiau į sąrašą. Jeigu jūs nieko prieš atsakyti mano klausimus, taip, elgesys labai svarbus, reikia šviesti žmonės Berlyne, pavyzdžiui, yra atskiri e, takai dviratininkams, bet kartais tai yra pavojinga, nes daug dviratininkų e, daug e, pešiųjų nukenčia dėl e, posūkiai dešinę, tuo metu, kai E, rei, labai e, vaizdas yra svarbus. Aš pateiksiu Jums e, pavyzdį. Kartais dviratininkai gali važiuoti prieš priešinę eismo juostą, prieš transporto srautą. Jie Jūs e, mato Kai mes ėjome į mokyklą, mums e, buvo aiškinama, kaip reikia eiti pakelę e, priešingai negu, kad, pavyzdžiui, atvažiuojantis transportas, e, nes tada vairuotas gali tavo matyti E, ir dviratininkams kartais svarbu yra matyti atvažiuojantį transportą. Kitas dalykas yra greitis. Kalbėjom apie 30-15 km per valandą Europos parlamente, apie tai buvo kalbama, mes norėtume bendros taisyklės, tik tai kai kuriuose keliuose, pavyzdžiui, E, turėtų būti ženklai, e, kurie nurodytų, kad galima važiuoti greičiau, e, sakykime, 30 km per valandą. Nes galima nukentėti, žūti, bet kai greitis mažesnis yra mažesnė tikimybė, kad žmogus žus, negu kad, pavyzdžiui, kai yra greitis 50 procentų, jau tada išauga tikimybė 80 procentų. Dėkoju, labai daug klausimų man buvo pateikta, aš pabandysiu, kaip galima greičiau juos atsakyti. Pirmas klausimas. E, kaimo miestų keliai. E, greitis tikrai labai skirtingas ir galima sakyti, kad mieste e, vienas greitis E, yra ir jeigu, pavyzdžiui, kaimo vietoje pėstysis partrenkiamas kelyje, e, automobiliui važiuojant šimtu km per valandą, tai išlikimo tikimybė yra labai maža. Bet mes nematome vis tik tai, nepastebėjome, kad daug žmonių būtų partrenkta e, kaimo vietovėse, kaimo teritorijose, kur greitis didesnis, daugiau tokių avarijų įvyksta mieste kur greitis šiaip jau mažesnis dėl e, dokumentų, į kuriuos žiūrėjome ir taisyklių. 40 e, km per valandą toks yra greitis, e, kuris gali apsaugoti esant susidarimui pėsiai, o virš jau taip rodo bandymai, kad jeigu greitis yra didesnis, tai tikim grėsmė yra kur kas rimtesnė. Aš kalbėjau apie e, bandymus keliuose ir taisyklės ir apie tai, kaip bandymai ir kaip e, vertinamas poveikis pėstiesiems realiame gyvenime e, pasireiškia ir kokį turi santykį su tuo. Mums reikia, kad galėtume viską įvertinti gerų duomenų. 8-9 dešimtmetyje buvo atliekami įvairūs tyrimai, buvo bandoma gilintis į susidūrimų, avarijų priežastis detalės. E, šiandieną mes e, nuolat nedarome to ir nežiūrime, ar mūsų taisyklės atitinka tikslus. Man atrodo, kad reikia e, kur kas geresnių duomenų, dėti daugiau pastangų renkant duomenys, kad galėtume matyti, kokia yra padėtis Europoje. Man atrodo, kad kitas klausimas. Nelabai įskaitau, ką pasirašiau savo kalbėtojas. Kitas atrodo klausimas buvo apie tai, kaip užtikrinti, kad ES visi laikytųsi taisyklių, kaip užtikrinti sutarimą tarp visų valstybių narių, kaip pasiekti, kad e, visos laikytųsi vienodų reikalavimų. Jeigu inžinierija e, transporto priemonių e, imsime, tai man atrodo, kad visiems galioja tie patys saugos standartai. E, Dėl transporto priemonių taip pat elgesys švietimas, e, tai yra panašios taisyklės, bet kelių e, dizainas galbūt tai yra sudėtingesnis klausimas. Buvo nemažai klausimų apie vyresnius žmonės. Aš tikriausiai nieko nenustebino pasakydamas, kad vyresni žmonės yra labiau pažeidžiami. Bet e, mane stebina tai, kad tikimybė būti sužeistam yra kur kas didesnė vyresnių žmonių. Tai, tai mane nustebino. Dėl elektravaromų automobilių, e, kurie neturi vidaus degimo variklių, 450 km, e, kai važiuoja tokiu greičiu tokie automobiliai, tai padangų greitis yra geres, e, didesnis negu kad variklio. Atsiprašau, triukšmas yra didesnis. Mes žinome, kad atsiras daugiau tokių automobilių miestuose ir reikės galvoti apie garso klausimą. Apšvietimas. E, jis yra patobulintas, taip pat atsirado e, tam tikros pagalbinės priemonės stabdant Žinome, kaip vairuotojai naudoja e, stabdžio pedalą, o pagalba, pagalbinė, pagalbinis mechanizmas leidžia geriau sustabdyti esant nedideliam atstumui iki kliūties. Aš tai nežinau uh, apie, negaliu jums daug pasakyti apie tai, kaip spalva įtakoja, kokį turi poveikį dėl saugos bandymų. Ar pakankamos apsaugos priemonės pešiųjų? Jeigu galiu pasakyti, kad jeigu mes norime sumažinti ne, e, eismo įvykių skaičių, nelaimingų atsitikimų kelyje skaičių, tai galime pasakyti, kad nėra pakankamos apsaugos priemonės. Mes turime e, žiūrėti, ką padaryti. Pavyzdžiui, kartais pėstieji nukenčia nuo tam tikrų automobilių dalių, kurios nėra pakankamai išbandytos. Miestai, miestų teritorijos buvo nemažai klausimų apie miestus, apie greitį. 30 km per valandą. Tikriausiai tai yra e, tinkamas greitis, daug yra duomenų, kurie rodo, kad tikrai pritaikius tokį greičio ribojimą sumažintas nelaimingo atsikimkelyje skaičius ar vairuotojas esant e, tokiam greičiui ar kiti kelių naudotojai pamatyti gali geriau vienas kitą ir e, atitinkamai reaguoti. Taip pat buvo pateikta konkrečių klausimų dėl e, vaikų sėdinių automobiliuose. Yra 119 nauja ganėtinai taisyklė dėl bandymų Aš e, e, noriu pasakyti, kad e, dėl sėdinių kol kas viskas tenkina mus. Bet aš nesu tikras, ar viskas yra gerai su naudojamomis bandymų lėlėmis. apie europinį vairuotojo pažymėjimą kažkas klausė, bet aš ne, ne viską atrodo supratau. Taip pat kitas klausimas buvo apie rytojus ateities automobilius, autonomiškai e, valdomus automobilius. Jeigu pažiūrėsime į Tesla, už 2000 eurų galima programinę įrangą atsinaujinti ir OSO e, Pilot jau egzistuoja tam tikra sistema, kuri garantuoja automatinį važiavimą ir e, bandomi mūsų keliuose Europoje e, automobiliai. Londone, pavyzdžiui, vasarą prasidės Grinvičia testavimas ir tikriausiai, kad autonomiški automobiliai atsiras kur kas greičiau, negu kad mes galvojame. Yra, aišku, reglamentavimo tam tikrų kliūčių susijusių su Ženevos konvencija, bet tikrai e, tie autonomiškai e, važiuojantis automobiliai atvažiuos kur kas. Uh, uh, atsiras kur kas greičiau ir kai kas galvoja, kad atsiradus daugiau tokių automobilių e, sumažės eismo įvykių dėl to, kad 95 procentai jų kyla dėl žmogaus klaidos, bet e, vargu ar viskas taip optimistiškai bus. Mes atlikome tam tikrus bandymus, pasižiūrėjome į e, realius susidūrimus Vokietijoje, Junktinėje karalystėje ir pritaikėme įvairiems scenarijams ir mes e, supratome, kad atsiradus tiems autonomiškiams automobiliams 20 procentų būtų galima sumažinti mirtinų atsitikimų skaičių, bet lieka dar 80, taigi jie visiškai nepanaikins susidūrimo tikimybės. Dėl eidės buvo pateiktas klausimas, aš visiškai sutinku su jumis. Transporto priemonės tikrai lengvėja, net ir didelės. Ir mes matome, kad gamintojai keičia e, konstrukciją ir 14 procentų e, vis tik tai per pastaruosius keletą metų padidėjo E, e, visureigių, taip pat atsiranda daugiau mažų automobilių ir mes turime žiūrėti, kaip jie saveikaus kelyje. Yra įvairių priemonių išmanėsios e, greičio e, valdymo sistemos, kiti dalykai. Aš esu vienas iš šalininkų tokių sistemų. Mes turime galvoti, e, Komisija turi galvoti apie tai, ką daryti, kad užtikrintume didesnį saugumą keliuose ir e, galbūt galima e, bus kalbėti apie tam tikras priemonės, kurios turėtų būti dėktos reglamente. E, buvo pateiktas klausimas atstovai Švedijos. Aš nekalbėjau apie sunkvežimis, kalbėjau apie visureigius. Bet buvo labai gerai pastebėta dėl švietimo ir aš tikrai galiu pasakyti, kad švietimas labai svarbus, bet mes taip pat daug galime dar ką pakeisti per pačias transporto priemonės. Ir tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Man atrodo, kad dabar jau galima perėti prie pirmininko klausimo apie greitį ir dviratininkus. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad mes e, kaip žmonės e, naudodami erdvę kelio siekiame e, e, matyti vieni kitus ir labai svarbu yra gerai matyti transporto priemonę ir, ir užtikrinti vairuotojų matomumą ir tai labai svarbu automobilių dizainė. Antworten. Labai ačiū, ponė Kurin, ačiū už pasisakymą, ačiū už tai, kad atsakėt į komiteto narių klausimus. Dabar perinam prie kitos dalies reglamentavimo pamatai ir teisės aktų vykdymas. Ir pirmiausia, septynės minutės skiriu Šabals Šmitui e, iš e, DG MUV. Labai ačiū. E, ačiū ponė pirmininkė, ačiū, kad pasikvietėt e, komisijos atstovų. Dabar mes įvertinsim dabartinę padėtį ir pakalbėsim apie ateities planus. Ko pasiekėm ES kelių saugos srityje? tai iš tikrųjų galim kalbėti apie didžiulę sėkmę, kadangi saugumas keliuose yra toji sritis, e, kur milijonai piliečių šiaip jau naudojasi mūsų pasiekimais. Per 20 pastarųjų metų saugumas keliuose pasidarė mūsų aki dalis, 10 tūkstančių žmonių gyvybės dėl to išsaugotos. Tad žiūrint į skaidrę, matyti, kad 29 e, tūkstančiai e, gyvybių išsaugota tarp 2001 ir 2015 metų. Tad mes pirmaujam pasaulyje, pirmaujam kartu statistinių duomenų prasme. E, dabar palyginimui. JAV, sakykime, dvigub, dvigub, dviguba didesnė, du kartus didesnė galimybė tapti eismo nelaimių auka palyginti su Europa. Uh, Prieš porą mėnesių jungtinės tautos pagal e, tvarių tikslų e, programą nustatė tam tikrus tikslus. Ta mes jau padarėm prieš 15 metų ES tikslus skirtus mirtingumui sumažinti. Bet kita vertus, evoliucija nebuvo vienoda, buvo laikotarpių, kada e, šiaip geriau sekėsi, kai kada mažiau. Per pastaruosius dviejus metus Tai vėlgi matyti, kad e, sustota e, tų tikslų siekimo e, kelyje. Nes čia keičiasi, keičiasi ta, svorio centras, mažėja mirčių skaičius, tačiau didėja mm, didėja pešiųjų, dviratininkų, kartu e, pagyvenusių pešiųjų kelių naudotojų e, skaičius. Tad klausimas dabar, kaip reikėtų išlaikyti tą, tą pasiektą, e, pasiektą tiesiog rezultatą. Mes praeisiais metais įvertinom turimą politiką ir čia galima paminėti tris kelius, kuriais norėtų toliau eiti Europos komisija. Pirmiausia, E, teisėkuros sritis. Tai šioje srityje e, nuveikti visi tie namų darbai. Aki jau baigtas. Yra tik tai vienintelė sritis, kurio dar reikia priimti teisės aktų e, skirtų ateities automobiliams, sujungtiems automobiliams. Čia yra iš tikrųjų didelis potencialas, kad būtų galima užtikrinti geresnį saugumą keliuose. Tai yra ateities planai, bet mes dabar jau dirbam jiems pasiekti. Bet reikėtų kartu priimti ir mm, ar priimti, ar įvertinti klasikinius e, saugumo e, teisės aktus, e, infrastruktūrų saugos teisės aktus reikėtų įvertinti ir tiesiog matyti, ar galima būtų pagerinti turimus teisės aktus, ypač geriau saugant pažeidžiamiausius e, kelių naudotojus, nes jų skaičius didėja. Tai vienas rytis buvo. Antras kelias e, - taisyklių derinimas ES e, lygių. Dabar matyti štai ta žemėlapis skaidrėje. Čia žalia, žalia, tamsiai žalia spalva nu, nuspalvintos tos vietos ES, kurios e, saugumo keliuose požiūrių e, pasiekusios vidurkį ar, ar pasiekusios gerų rezultatų nerima kelia oranžiniai, oranžiniai regionai. Tad iš žemėlapio matyti, kad e, saugumo keliuose padėtis nėra gera ir todėl reikia derinti saugumo keliuose nuostatas nes e, iš tikrųjų visi piliečiai turėtų gauti naudą iš tokių suderintų saugumo taisyklių. Kita vertus, nereikia pamiršti subsidiarumo principo, kaip ir mokymo švietimo e, srityje, teisės, e, teismų sistemose. Tai yra valstybių narių kompetencija. Mes neturim kartu specialių fondų, iš kurių lėšos būtų skiriamos saugumui keliuose e, įtvirtinti. Mes tiesiog keičiamės geriausią praktiką, rengiam seminarus, sustikimus. Ir suprantama, jūs, Europos parlamento nariai, irgi galit nemažai nuveikti, kalbėdami apie saugumą keliuose, kalbėdamėsi su savo uh, rinkėjais ir kartu įtikindami savo valstybės narės. Tai ypač tuose srityse, kur reikia pasikliauti bendradarbiauti. Trečia sritis, trečias kelias, tai išplėsti horizontą, pažiūrėti į reiškinį plačiau, ne vien tik tai skirti dėmesį mirtims eismo nelaimėse, bet turėtume nepamiršti ir didelių sužalojimų, Antai prieš trejus metus mes jau labai kryptingai dirbom šiuo klausimu, nes m, mm, iš tikrųjų yra netgi 17 didelių, didelio sužalojimo apibrėžimų mes nesutinkam dėl metodologijų, e, vėlgi nevienodai renkami duomenys. O dabar Aš kalbėdamas tikrai optimistiškai žvelgiu į ateitį, manau, kad mes tikrai greitai galim jau pradėti dirbti, turėdami ES e, statistinių duomenų bazę, statistinių duomenų apie didelius sužalojimus. Nes e, vėlgi didelių sužalojimų problemos nėra tokios pat kaip ir mirčių eismo nelaimėse problemos. Tad mes tiesiog e, turėsim pasvarstyti, kokių politikos priemonių reikia numatyti. Ir dar pabrėšiu, tai buvo pasakyta jau anksčiau, kad didėjanti problema tai saugumas e, miestų keliuose, miestų vietovėse ir čia vėl dėl subsidiarumo principo mes negalim tiesiogiai kištis, tad mes galim padėti valstybėms narėms gerinti saugumą tuose sritise, kur mes komisija neturim tiesioginės kompetencijos, tačiau vis dėlto galim pakeisti padėtį. Tad, ponė pirmininkė, kalbėjau lygiai septynės minutės ir ačiū už dėmesį. Labai ačiū už pasisakymą, o dabar e, toliau suteiksiu žodį Ellen Townsend, Europos transporto ir saugumo taryba. Uh, thank you very much uh, on behalf of the European Transport. Labai ačiū Europos transporto saugumo tarybos vardu. Ačiū, kad mane pasikvietėt. Mūsų taryba e, nori, kad e, saugumo politika būtų grindžiama mokslininkų e, tam tikrais nustatytais faktais. Kadangi man skirtos tik septynios minutės, tai aš pasiremsiu skaidrėmis, nes turbūt nespėsiu visko aptarti. Dabar kokie skaičiai? Pateiksiu keletą skaičių iš aviacijos ir geležinkelių nelaimių čia aišku, kad, aišku, mes turim sumažinti mirčių skaičių visų rūšių transporte, bet aš noriu palyginti šių sektorių sritis šių sektorių skaičius su kelių eismo nelaimėmis ir mirtimis. Tad 25 845 mirtis būtent keliuos, tai yra e, tuose dviejose srityse palyginti su 203 tūkstančiais keliuose. Situacija negera. Matom, kad lėtėja šiaip jau uh, E, mirčių e, keliuose, tai yra e, pasiekimo tikslas, tad, kad, kad mes pasiektume užsibriešto tikslo iki 20 metų, reikia 6,7 procentais pasiekti mažesnį mirčių skaičių. O iš tikrųjų per 13-14 metus tas procentas buvo tik 0,2. Ir dabar Dar paminėtas, paminėtinas finansinis aspektas, nes čia ne vien tik tai žmonių kančios susijusios su mirtimis ir sužeidimais, bet tai labai daug kainuoja. Ir štai čia mūsų organizacija įvertino uh, E, būtent e, lėšas, tai yra e, kiek tai kainuoja, išvengius tam tikrų, tai yra nelaimių ir mirčių 11-14 metais. Čia kalbam apie fondų tiek ES, tiek valstybių narių fondų lėšas skirtas saugumui keliuose užtikrinti. Dabar Dabar mes 13 e, metais e, nustatėm didelio rimto sužalojimo e, apibriešti ir dabar reikia nustatyti priemonės. Deja, didelių sužalojimų skaičius atsilieka nuo mirčių sumažinimo skaičių. Ir čia matyti skaičiai minus 35 procentais sumažėjo, ne per seniausia Europos parlamentas priėmė, mm, tai yra pranešimą dėl komisijos baltosios knygos ta tema. Ir dabar dar e, norėčiau paraginti jūs pasirašyti deklaraciją iki balandžio 18-osios, nes mes manom, kad galim iš tikrųjų sumažinti mirčių skaičių ir kartu didelių sužalojimų skaičių, ypač tose srityse, kur ES tenka kompetencija. Ir čia paminėtini e, vėlgi techniniai tam tikri saugos standartai. Dėl to kartu tada padidėtų sąžininga konkurencija ir vėlgi matom, kaip valstybės narės registruoja, sakykime, mirčių, e, sužalojimų skaičius. Tad tai yra iš tikrųjų veiksmai, kurie atliekami galėtų būti ES ir nacionaliniu lygiu. Tad vėlgi dabar ta deklaracijos pasirašymo kampanija tebevyksta per ateinančias dešimt dienų. Jūs e, sulauksit mūsų tarybos atstovų ir po manęs, e, mano po manęs pasisakysintis e, prelegentas apie tai kalbės ir kartu e, tiek bus kreipiamas į komisijos pirmininką Junkerį ir komisarę Bult tiesiog pamastyti apie būtent dabartinę padėtį siekiant to mirčių sumažinimo tikslą. Dabar pasižiūrėjus plačiau Tai ilgainiui Europa siekia eh, tiesiog, kad, būtų, kad iš vis nebūtų mirčių per eismo nelaimės, būtent tą jau eh, už tai pasisakė Europos parlamentas, eh, tam pritarė komisija ir taryba, bet čia reikia įvairių strategijų skirtų tiek, sakykime, Um, įvairių rūšių transporto priemonėms, įvairių rūšių e, eismo naudotojams. Tačiau e, pirmiausia turėtume dirbti e, su greičiu, mažinti greitį, kartu neleisti, kad būtų vairuojama išgerus ar pavartojus narkotikų, kartu turim pasižiūrėti į automobilių saugumą, infrastruktūrų saugumą Ir čia jau buvo paminėta, kaip svarbu įgyvendinti e, eismo e, srities teisės aktus. Tad tuose srityse turėtume gerokai padirbėti. Ir dar norėčiau paminėti, tai e, eismo transporto priemonių sauga. Jūs atstovaujat piliečiams, tačiau kartu atstovaujat ir vartotojams kiek, visi vartotojai turėtų vis dėlto galėti naudotis saugiais automobiliais. Kol kas dėja taip nėra, nes per daug įvairių automobilių, kurių saugumo lygiai kur kas mažesni negu kitose šalyse parduodama dar vartotojams. O mes reikalavom, kad saugumas būtų standartas. Ir per ateinantį ateinančiais metais bus peržiūrėtas šitas saugos reglamentas pešiųjų reglamentas, dėl saugos reglamento, tai ten yra minimos tos trys, e, trys elementai, būtent atkreipti dėmesį į saugos diržų e, vartojimą, e, sumažinti greitį vairavimo ir tiesiog siekti, kad nebūtų vairuojama išgerus ar pavartojus narkotikų. Jūs kaip parlamento nariai iš tikrųjų galit reikalauti, kad ES lygių būtų priimama priemonių, nes ES tikrai gali suvaidinti vaidmenį. Turiu galvoje mažinant didelių sužalojimų, mirčių skaičių, kartu užtikrinant įvairių infrastruktūrų saugą, automobilių konstrukcinę saugą, didelį dėmesį sutelkiant su, su į pažeidžiamiausius eismo dalyvius. Ir kartu e, reikia e, kalbėti su jūsų transporto ministrais, kad šie priimtų vėlgi priemonės nacionaliniu lygiu. Ir jūs tiesiog savo asmeniniam gyvenime galit mąstyti apie tai, kad tikrai jūs galit padėti nemažai pakeisti. Labai ačiū už jūsų dėmesį ir dabar tikiuosi gerų diskusijų. Vielen Dank, Ellen Townsend. Und jetzt. Ačiū, pana Townsend. Ponas Konrikor, e, Tispol. E, Labadiena visiems, ačiū už kvietimą. Tispol e, atvykti čia. Aš jį atstovauju, tai yra Europos organizacija vieninti visas kelių policijos pajėgas Europoje ir visos 28 valstybės narės, Norvegija ir Šveicarija taip pat yra mūsų narės. Mūsų tikslas yra gerbėti žmonių gyvybės, gyveninant taisyklės ir e, skleidžiant partnerystę. Kadangi vaizdai gali pasakyti daugiau negu tūkstantis žodžių, aš noriu parodyti jums e, mūsų filmuką, kuris parodys, pasakys, kas mes esame, ką mes darome, užtikrinami eismo saugumą. Thank you.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 already this slide with the human toll on our roads. You just heard well about, about Matėte, kiek ES yra aukų keliuose. Kaip jau buvo sakyta filme, mes e, bendradavome komisiją, įgyvendiname gyvybių gelbėjimo projektą, kelių policijos veiklos projektus taip pat projektas skirtas sumažinti rimtus sužeidimus keliuose. Čia galbūt antras punktas svarbus, mes e, tikime tarp valstybinių bendradarbiavimų su valstybėmis narėmis ir per metus vykdome 9, 9 savaitės operacijų, kurios skirtos ir sunkvežimėms, Jeigu pažvelgsime į rezultatus, tai pavyzdžiui, jeigu alkoholio patikrinimų per metus e, būna atliekama e, 2 milijonai tokių patikrinimų tiesiog per dviejų savaičių laikotarpį. Mes taip pat daug kalbame, rengiame daug seminarų konferencijų, keičiamės gerą patirtimį Čia mes išvardyti seminarai ir konferencijos 15 metais. Technologijos yra svarbios taip pat. Didelė konferencija įvyko taip pat Mančesterėje 15 metais spalio mėnesį. Komunikacija taip pat svarbi, jeigu norite daugiau sužinoti apie tai, kaip mes dirbame, kaip galite užsakyti mūsų biuletenį, kuris išleidžiamas kas dvi savaitės. Na, o iššūkis ateičiai tai yra vienintelis mažinti 50 procentų e, aukų skaičių Europos keliuose iki 20 metų. Taip mes prisidedame prie komisijos tikla, tikslo. Man atrodo, kad aš išnaudoju visą savo laiką. Ačiū pirmininkė. Ačiū. O toliau e, Žanat Merš iš Europos kelių įvykių aukų federacijos. Ačiū pirinkė, ačiū, kad suorganizavote šios klausimus ir pakvietėte mane. Paprastai aš sėdžiu salėje, sėdžiu paprastai už kompiuterio, tai man didelė garbė, garbė sėdėti čia. Europos federacija mm, kovoja už aukų teisės ir, aišku, už aukų ar sudarimų prevenciją nes aišku, tai yra svarbu, tai yra būtina. E, tai pasirūpinimas po e, nelaimių taip pat yra svarbu ne tik galvojant apie traumas, bet ir, ir aišku, e, žmonių savijautą. Taigi siekiant nulio, tai yra toks požiūris. Matėme ankstesnę statistiką, kad aukų skaičius mažėja, rimtų sužeidimų skaičius ir mirčių skaičius mažėja, tačiau mums reikia paspartinti tą veiklą. Tiems, kurie dažnai, dažnai sako, kad nulis yra neįmanomas, galiu pasakyti, ką sakė Asyžius, Asyžiaus, Pranciškus Asyžietis. E, darai, kas yra įmanoma ir pasiekė neįmanoma. Pana Šmitas kalbėjo e, apie tvaraus vystimosi tikslus. Ten yra taip pat tikslas sumažinti sužydimų skaičių 500 procentų. Taigi mums reikia e, saugių sistemų, saugių kelių, Žinote, saugių sistemų požiūrį tai reiškia, kad žmonės gali padaryti klaidas, kurios sukelia susidarimus, o žmogaus kūnas turi nedidelę galimybę atremti nu, tos e, susidarimus ir yra bendra visų atsakomybė užtikrinti, kad e, susidarimai nesukeltų rimtų ar mirtinų sužeidimų. Jeigu e, Viena saugos sistemos dalis nesuveikia, kitos turi apsaugoti žmonės. Aš kalbu apie 3S, kaip pradėjau dirbti šioje srityje, mes kalbėjome apie kitus dalykus - inžineriją, švietimą, kitus dalykus, o dabar kalbame apie S - saugius automobilius, saugią infrastruktūrą, kuri turi būti pritaikyta žmonėms Ji e, turi būti pritaikyta ne tik e, automobiliams, bet ir žmonėms. Taip pat reikia aiškinti piliečiams, kad reikalingos kontrapriemonės prieš važiavimą dideliu greičiu. Na ir toliau tikslų nustatymas ir rimtiems sužeidimams taip pat yra labai svarbus. Galbūt jūs galite pakeisti savo šūkį, ne darbas e, tarp valstybinių mastų gelbėti gyvybės, bet tikslų nustatymas. Tai mes bersžymės ir jūsų duris, duris, kad jūs pritartumėte tam. Daug buvo kalbėta apie 300 km per valandą miestuose. Tikrai nereikia greičio. Aišku, susidėrimo principas galioja, tačiau, kaip jau buvo sakyta anksčiau, ES gali teikti rekomendacijas miestų eismo saugumo prasme karimą dalį. E, rengia pranešimą apie tvarų miestų judumą. Aš sakyčiau, kad reikia kalbėti apie saugų tvarų miestų judumą. Reikia saugumą sieti su sveikata, sveikata ir tvarumu. Kasmet 1300 vaikų žūsta ir 10 tūkstančių yra sužeidžiama. Ar jūs tenkina tokie skaičiai, jeigu tai būtų jūsų vaikai ir e, anūkai, turbūt atsakymas turėtų būti nulis. O kiek dar be to miršta nuo taršos, neveiklumo, taigi mums reikia transformuoti transportą. Taigi, transformuoti transportą. Pavyzdžiui, pagalvokime apie vyresnius saugusius vaikus. Ar jūs pasiūstė juos pasivaikščioti parke, jeigu pasiūsite, tai reiškia gerai, saugu. Jeigu nesiūsite, reiškia nesaugu. Aišku, reikia mažinti nebereikalinga eismo miestuose tarša. Dešinėje turime e, piešinėlį e, iš konkurso, kurį rengėme mm, e, apie miesto transportą. Čia nupaišyti arkliai, galbūt e, mums e, reikia arkliukų, bet nereikia, aišku, per daug automobilių. Toliau apie tai, kas turėtų būti ateities automobilis. Daugelis automobilių yra per daug galingi toms sąlygoms, kuriomis jie yra naudojami, ypač miestuose. Ir mes kartu su partneriais remiame e, lengvus, saugius automobilius, kas galėtų būti ateities automobilis. Nes matome, kad didesnė gale reiškia didesnį greitį. Aš Nežinau, kiek e, Richardas prisideda prie miesto visureigių galbūt. Ir kiti automobiliai yra pavojingi, tačiau šie yra ypač pavojingi miestuose. Išmanėjai automobiliai ir lengvi automobiliai padėtų mums mažinti šiltnamio dujų emisijas, sumažinti e, šaukų skaičius, kadangi tokio automobilio svoris ir gale būtų mažesni, jis būtų mažiau agresyvus ir jeigu išmanės sistemos būtų dėgiamos automobiliaus, nereikėtų e, greičio matuoklių. Na, o autonominis automobilis kairėje matote, galbūt tai bus e, tolimesnės ateities automobilis, tačiau galiu pasakyti, kad geresnio saugumo automobiliai nėra daugiau, geriau, geresnis gumas nėra geresnis negu kaip matote šiame paveiksliuke dešinėje. Taigi, jeigu norime užtikrinti, kad ES yra lyderė saugumo prasme, mums reikia daugiau žalios spalvos ir siekime nulinių, nulio aukų skaičiaus kartu. Labai Jums ačiū. Mes apie tai daug kalbėjome per e, praeitą kadenciją, su taryba daug bendravome. Dabar klausimai, ponia Ajala Sender, labai ačiū. E, labai ačiū ir noriu padėkoti, pirmiausia, pateikti klausimą ponui Šmitui. E, reikia galvoti apie artimiausią ateitį, jau mūsų ir kadencija eina link antros pusės ir turime galvoti apie darbus. Jūs sakėte, kad e, daug kas susijęs su subsidiarumo principu, bet vis tiek turime labai skubiai peržiūrėti saugumo e, infrastruktūros e, direktyvą. Atėjo dabar laikas tą daryti, nes ateina taip pat laikas automatizuoti labiau automobilius ir e, reikia dėl to labai pasižiūrėti į kelių sistemą. Mes turime spręsti šitas klausimus labai skubiai. E, norėtume matyti pasiūlymų aiškių iš komisijos. Manau, kad reikia, kad pasiūlymai būtų struktūrizuoti ir tokiu būdu galėtume siekti kompromiso su komisija. Reikia, kad būtų pateikti konkretus pasiūlymai, kurie numatytų, pavyzdžiui, sankcijas. Ir klausimus reikia m, mm, tokius spręsti kaip informacija komisija apie valstybės narėse taikomas priemonės. E, mes turime užtikrinti, kad tie, kas pažeidžia įstatymus, e, mokės baudas ir kad valstybės narės deramai įgyvendins su sauga susijusius teisės aktus. Mes, kaip sakiau, neturime labai daug laiko per šią kadenciją, mums jo netiek liko daug ir turime uh, galvoti, kaip investuoti daugiau lėšų į kelių saugą. Mes investuojame į Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę ir kai kurie elementai yra susijęs su e, sauga keliuose, bet jeigu būtų pateikta naujų pasiūlymų, galbūt mes galėtume dar e, inkorporuoti tuos pasiūlymus, kad jie užtikrintų didesnę saugą keliuose ateityje. Minėjote miesto transporto ir saugumo miestuose problemas. Manau, kad Europos e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė galėtų prisidėti sprendžiant problemas, jeigu mes iš jūsų gautume atitinkamų pasiūlymų. Man atrodo, kad ponas Meš kalbėjo apie automatinės transporto priemonės Aš e, neturiu automobilio, kai noriu kur nors važiuoti, išsinuomoju automobilių. Ir paprastai e, nuomoju įprastus automobilius, kurie turi pagalbos parkavimosi sistemas e, ir kai kurie turi kitokios pagalbos, kitokias pagalbos sistemas ir laipsniškai jie jau tampa automat, savarankiškais automatiniais automobiliais. Įdomu, per kiek e, laiko mes pamatysime tuos e, naujus automobilius. Mes žinome, kad galbūt tai užtruks, bet e, algoritmų vis daugiau atsiranda kom programuose, kompiuterinėse esančiose automobiliuose. Kaip Jūs galvojate, kiek užtruks, kol turėsime visiškai automatinius automobilius? Kitas dalykas E, saugumas keliuose tai nepaprastos svarbos klausimas. Mūsų piliečiam tai labai svarbu. Daugelis iš mūsų miestų plečiasi ir keliai gali tapti nepaprastai pavojinga vieta. Negi tiem žmonėms, kurių automobiliai yra geri, e, keliai gali kelti daug pavojų daug kas nori paklausti, tai yra puiku, bet e, E, prašyčiau kalbėti nelgiau kaip pusantros minutės ir paskui pateikti trumpus atsakymus. Dabar jau e, naujų narių nebeitraukime į sąrašą, e, visi užsirašė. Prašom, Kisteila pirmasis. Dėkoju, du trumpi klausimai komisijai. 30 km per valandą e, miestuose tokios zonos. Kaip manote, ar jos pasiteisina? Ir kaip ES galėtų paremti e, daugiau tokių zonų atsiradimą? Jūs taip pat e, minėjote, kad automobilių saugumo reglamentas rengiamas. Ko galime tikėtis HDV saugumo klausimų, ypač dėl e, pėsčiųjų ar e, dviratininkų saugumo. Tokie mano trumpi klausimai. Ačiū Jums ir ačiū už tai, kad trumpai. Kalbėte Ertuk. Dėkoju. Dėkoju ekspertams, kurie atvyko pas mus šiandieną. Porą klausimų. Europos Sąjunga e, jau seniai užsiema e, saugos e, keliuose klausimų, dirbame ir bandome sumažinti mirčių keliuose skaičių, yra techniniai standartai dėkti įvairius reikalavimai transporto priemonėms Bet e, jeigu valstybės narės neįgyvendina egzistuojančių reikalavimų, ką mes galime padaryti ir ką komisija rekomenduotų e, geresnės teisėkuros kontekste, kaip užtikrinti, kad valstybės narės įgyvendintų priimtus teisės aktus. Aš manau, kad elektroniniai autonomiški automobiliai yra geras dalykas ir reikia skatinti juos kaip apie žalę knygą, kuri apimtų pagrindinius elementus. Aišku, yra e, įvairių problemų duomenų apsaugos ir taip toliau, bet kokiu jūs turite minčių, kitas kalbėtas. Dėkoju. Dėkoju visiems svečiams. Mano klausimas e, skirtas TISPO, o, TISPO atstovams. Ar jūs turite problemų dėl duomenų apsaugos? ir su Frontexu ar Europolu jums sekasi gerai bendrabiauti. Jackie Foster, atsiprašau, negaliu atvykti į diskusijų pradžią, neišgirdau visų kalbėtojų. Keletas pastebėjimų. Pirmiausia, dviračiai. Aš turiu dviratį, kaip ir automobilį. Ir kai aš matau, matau e, dviratininkus, kurie visiškai nesilaiko jokių eismo taisyklių. Jie aišku, yra labai pažeidžiami, bet jie važinėja per įvairius šviesoforo signalus ir dėl jų neatsargumo kartais vairuotojo automobilio ar sunkvežimių atsiduria labai sėdingoje situacijoje ir labai svarbus dalykas yra draudimas dviratininkų. Antras pastebėjimas Per pasarusius 20 metų mes matome, kad miestuose bandoma riboti greitį, atsiranda įvairių e, įrengimų ant kelio, bet taip pat reikia tikriausiai daugiau šviesti ir mokinius, nes dažniausiai mokiniai e, patiria e, nelaimingų, e, atsiduria nelaiminguose atsitikimuose. Per ateinančiais e, Taip pat kitas dalykas yra mm, švietimas apie automobilio konstrukciją, nes per pastaruosius 20 metų atsirado daug žmonių, kurie nesuvokė nei savo automobilių greičio galimybių, nei tai, kaip jį riboti. Reikėtų galbūt griežtesnės taisyklės taikyti rengiantis vairavimo egzaminui. E, dar vienas dalykas - 30 km per valandą Man atrodo, kad kartais trūksta žinių apie kelią. Mes, pavyzdžiui, Junktinė karalystėje e, turime tam tikrų perspėjimų. Pavyzdžiui, yra ženklas, kuris e, perspėja apie lietų e, keliuose. Dar kitokių perspėjimų ir kartais jų yra netgi per daug ir žmonės nebetiki jais. Galbūt reikėtų e, geriau pagalvoti apie tai, kokius tuos perspėjimus rašyti, kad tikrai būtų realiai išvengta nelaimingų atsitikimų kelyje. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju, pirmininkė. Labai daug informacijos išgirdome ir tai svarbu, ypač galvant apie saugumą keliuose ir apie mūsų tikslus, kaip sumažinti rimtų sužeidimų keliuose ir panašiai. Dėl vairavimo išgėrus. Kokie būtų veiksmingiausi būdai kovoti su šio reiškiniu? Ir kaip komisija, pavyzdžiui, e, galvoja įdėkti naujas priemonės, kurios išrakina automobilius E, bandant vairuoti išgėrus, kaip, kokių ketinama teikti pasiūlymų. Kitas klausimas. Niekas nekalbėjo apie ekonominės e, sąnaudas, kiek tai kainuoja avarijos, kiek kainuoja e, sveikata. Neseniai girdėjome, kad e, valstybių vadovai tokių klausimų e, vengia, kadangi tai yra subsidiarumų klausimas, bet jau apie tai mums pasakoja komisija. Bet aš vis tik tai labai daug ko tikiuosi iš Europos komisijos, kuri padėtų mums spausti valstybės narės ir jūs taip pat esate atsakingi už e, kontrolę dėl greičio. Aš e, rengiu pranešimą apie tvarų judumą miestuose. E, merų paktas e, e, turėtų taip pat sakyti, kad reikia įvesti 30 km per valandą ribojimą, kad iš tikrųjų tai yra labai svarbu ir man atrodo, kad tokių priemonių trūksta. Kitas dalykas - Europos E, vairavimo pažymėjimas. Ar komisija ketina kažką daryti? Aš matau, kad e, tarptautiniuose susitarimuose pavyzdžiui, e, jeigu mm, automobilis iš Italijos viršyje greitį Prancūzijoje, tada Prancūzijos e, valdžia e, e, ieško to automobilio, kaip yra su įvairiais tarptautiniais susitarimais. Piteris Lindgrenas. Aš esu nustebęs, kad vis dar daug žmonių prisisega diržai saugos ir kad išgėrę vairuoja. Aš E, tikriausiai žinote, esu fanatikas automobilių, turiu septynis automobilius, du sportinius ir aš miške e, vieškelį kaip galima greičiau, žvirkeliu bandau važiuoti, spausti greitį. Bet e, labai svarbus dalykas yra iš tikrųjų saugos diržas, jeigu per varžybas neturėtum e, gero saugos diržo, e, tavo gyvybei pavojus didelis grėsia. Aš pats esu tai e, patyręs. Taip pat reikia galbūt pagalvoti apie apsauginius lankus, nors jų gal sunku juos yra įtaisyti automobiliuose, galbūt e, gamintojų automobilių galėtų apie tai pagalvoti. E, kitas dalykas - ESA. Tai atrodo viskas gerai. ISA tai yra, tai yra išmanusis e, greičio derinimas, pritaikymas. Viskas skamba gražiai, bet man tai nepatinka. Man nepatinka, kad kažkas pasakys man, ką daryti ir apribos greitį. Olga Seneliova. Ačiū. Aš noriu paklausti e, komisijos atstovo pono Šmito apie tai, ką jis galvoja kitų prelegentų, dėl kitų prelegentų išsakytų minčių apie tai, kad trūksta domenų apie realius trans transpor, apie žemę transporto situaciją. Ar e, galvojate, kad komisija gali padėti nors tiek? Kitas dalykas tikslas sumažinti rimtų sužeidimų, sužalojimų skaičių. E, visi e, svečiai kalbėjo apie tai ir mes, Europos parlamento nariai, manome, jog tikslai strateginiai sumažinti rimtų sužalomų skaičių yra labai svarbus. Strategija be tikslų negali e, turėti jokios e, svarbos. Ir galbūt reikia rašytinės deklaracijos. Ponas Šmitas kalbėjo labai optimistiškai. Aš tikėjausi, kad jisai mums papasakos apie tikslus, bet galbūt mes E, išgirsime, kad komisija įsipareigos prisimti tam tikrus dalykus. Komisija sutinka su tuo, kad bus atliekami testai e, ir bus tikrinama, pavyzdžiui, ar vairuotojai nevairuoja išgėrę, bet jeigu nacionalinių lygmenių nieko nebus daroma, tai rezultatų nepasieksime. Ta minė ir e, e, kolegė Jackie Fox. E, Berlyne mes taip pat matome tam tikrų neigiamų poslinkių, matome kad 20, pavyzdžiui, policijos automobilių gali tikrinti greitį, bet jie tik 11 minučių per dieną gali skirti tokiai veiklai, nes jie turi ir kitų policininkų užduočių. Ir kai kas sako, kad už greičio viršymą Berlyne niekas tavęs nebaudžia, bet reikia galvoti ir kaip yra kitur Europos Sąjungoje. E, žmonės, reikia pasižiūrėti, ar tikrai žmonės neišvengia e, bausmių. Taip pat kitas dalykas e, - vairavimo, polsio laikas. Mes turime e, užtikrinti, kad taisyklių būtų laikymasi ir miestų teritorijose. Dabar e, kiekvienam po 2,5 minutės. Pone Šmitai. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, dėl tų 2,5 minučių. Dėl duomenų. Manyčiau, kad mes turim pakankamai duomenų, duomenų rodančių mirčių skaičių per eismo nelaimės. Tačiau problemų kelia mm, moksliniai mm, tų eismo nelaimių tyrimai, nes e, tokie tyrimai brangiai kainuoja ir sunku dėkti jų rezultatus. Antai dabar kalbama apie Europos sujungimo priemonę, bet kita vertus ten lėšos tiems tyrimams netinkamos. Toliau, dėl didelių rimtų sužalojimų, tai mes turbūt vienodai suprantam šį reiškinį. Tikslas tiesiog numatyti tam tikras ribas, tam tikrus skaičius, kurių turėtume siekti ir šiuo atveju labai svarbu e, valstybių narių veiksmai. Bet ES lygių galim tikrai nustatyti naują tokių didelių sužalojimų skaičiaus neviršymo tikslą. O valstybės narės turi savo tikslų susijusių su e, didelių sužalojimų skaičiais. Toliau buvo klausiama dėl greičio apribojimų ir minimas 30 km per valandą greitis tam tikrose zonose. Iš, tik, iš tiesų taip apribojus greitį būtų galima sumažinti rimtų sužalojimų ir mirčių skaičių. Kita vertus, kieno čia kompetencija? Ar ES turėtų tada aiškinti e, vietos e, institucijoms, kaip šios turėtų elgtis? Ar užuot tą darius tiesiog reikėtų šviesti, ugdyti e, eismo e, subjektus, pešiuosius ir dviratininkus. Kaip jau sakiau, mes dabar ketinam peržiūrėti teisės aktus susijusius su kelių saugumo uh, E, klausimais ir turbūt pateiksim e, naują teksto redakciją. Kol kas nieko konkrečiai negaliu pasakyti, bet e, dabar yra dabartiniai direktyvai numatomi tam tikri principai ir mes dabar turėtume įvertinti, kiek tai veikia saugumo padėtį, kiek tai pasiteisina praktiškai. Ir jeigu tai pasiteisina Eur, Eur, e, Europos e, tinkluose, tai tada taip bus galima konkrečiai mąstyti apie teisės akto pasiūlymą, nes tai yra labai svarbi tema. Dabar kolegos iš kito generalinio direktorato rengia įvairių techninių sistemų sąrašą. Techninių sistemų, kurios būtų skirtos pažeidžiamiausiems eismo e, dalyviams. Antai e, variklių, variklinių transporto priemonių masės keitimas, e, numatom kitų teisės aktų pasiūlymų, kuriais sieksim, kad lengvieji automobiliai ar sunkieji automobiliai e, būtų taip sukonstruoti, jog e, kuo mažiau darytų neigiamo poveikio eismo dalyviams. Nekarta buvo paminėtas e, alkoholio vartojimo klausimas ir kelių sauga, iš tikrųjų labai svarbus klausimas ir su tuo sėtinas vairuotojo pažymėjimo ar Europos vairuotojo pažymėjimo klausimas 2011-aisiais mes buvom šiaip jau ketinę pateikti pasiūlymą dėl Europos vartotojo pažymėjimo, tačiau sunkiai į tai buvo pažiūrėta, nes čia kalbam apie valstybių narių kompetenciją. Ačiū, kad atsakėte klausimus. Toliau kita prelegentė. Labai ačiū, atsakysiu į keletą klausimų. Pirmiausia, vairavimas neblaiviam Tai čia vienas iš tų didžiausių kalti, mirčių kaltininkų. Antai yra bendrasis, bendrajame saugos reglamente vėlgi numatyta e, nuostata, kad e, turi būti e, visose variklinėse priemonėse tam tikra techninė įranga, kuri užblokuotų vairavimą, jeigu nustatomas girtumas. Be to, Vėlgi čia mes e, kalbam apie nulinį mirčių skaičių, o kol kas, aišku, valstybės narės turėtų užsibriežti geresnius skaičius. Kartu labai svarbus švietimas ir tiesiog politinės, socialinės bendros kultūros keitimas. Greičio viršymas irgi yra labai didelis prioritetas, čia reikia holistinio požiūrio ir tam reikia, ponė Liungrenai, iš, išmanaus greičio e, ribojimo pagalba. Tad e, nustatant tam, greičio, tam tikras greičio ribas. Bet to mes dabar žiūrim į infrastruktūrų saugos direktyvą, ką joje būtų galima pakeisti tam, kad būtų galima uh, E, užtikrinti saugumą ne vien tik tai kaimo e, keliuose, bet ir miesto vietovėse. Toliau e, vairavimas ne, ne, nevartojant narkotikų, tai komisija ketina pateikti konkrečių pasiūlymų dar šiais metais. Ir mūsų prioritetas būtų toks, kad automobilių gamintojai būtų, tiesiog gamintų tokius priekinius e, stiklus, kurie būtų palankesni, sakykime, jeigu e, tokia transporto priemonė susidurtų su pėsčiuoju ar dviratininku. Ir galiausia, dėl tarp valstybinio įgyvendinimo direktyvos, tai Europos parlamentas mūsų rėmė praeitįje, tikimės, kad parlamentas parengs pranešimą įgyvendinimo klausimais ir numatant kartu sankcijas, piniginės baudas. Bet to reikia užtikrinti minimalius kokybės standartus, e, kad visų būtų laikomasi tikrinant greitį įvairiose šalyse. Be to mane padrasino žodžiai pasakyti apie didelius sužalojimus, e, savoką ir mes tikimės tolimesnių uh, komisijos žingsnių. Toliau. Kitas prelegentas. Taip, dabar dėl duomenų apsaugos, ar kelia mums tai problemų. Mes keičiamės duomenimis su Europolu, kartu su kitais mm, partneriais, keičiamės e, praktiką, bet kalbant E, apie operatyvinius duomenis, tai visą tai daroma laikantis tarptautinės teisės. O dėl priemonių ir e, dėl ISA klausimo. Dabar kalbant apie greitį ir grįžtant prie, sakykime, alkoholio patikros, narkotikų patikros testų, uh, ar, sakykime, užtikrinant, kad vairuotojai nenaudotų mobiliųjų telefonų. Ir toliau kitas klausimas. Taip, galima turėti daug gerų taisyklių, pažiūrėjau, nustatant 30 km zonas miestuose, bet jeigu taisyklių bus nesilaikoma, tai tos zonos nieko nereikš dabar mm, valstybėse narėse, kurios išgyvena politinę, ekonominę krizę, tai vėlgi yra nemažai spragų, ne vien investuojant, ne vien laikantis įstatymų, bet tiesiog mažiau tada investuojama į saugą, o tai yra labai svarbu. Aišku, labai gerai, kad e, pasiekti tokį tikslą, kai niekas neviršytų greičio, niekas ne, ne, nevairuotų ne išgėręs ar pavartojęs narkotikų, bet tam užtikrinti vis dėlto reikia tinkamų biudžeto lėšų, net ir krizės at, e, sąlygomis saugumas keliuose yra labai svarbus dalykas. Trečias prelegentas. Labai ačiū. Aš dabar kalbėsiu vokiečių kalba, Iš tikrųjų, galėčiau daug e, kalbėti, atsakinėdamas į klausimus, bet į visus per dvi minutės neatsakysiu. Čia mes turėtume pirmiausia e, žvelgti į žmogaus faktorių, kalbėdami apie saugumą keliuose. Ir mes turėtume skirti štai ką. Čia buvo daromi tam tikrai skirtumai. Uh, Aš norėčiau paminėti dar vieną svarbų veiksnį, dėl kurių e, vis dar yra mirčių ir nemažai per eismo nelaimės. Tai vairuotojų e, neatsargumas ar tiesiog e, dėmesio praradimas. Arba, pavyzdžiui, sakykime, jei vaikas e, netaip e, nepakankamai e, pritvirtinta savo sėdinėje automobilyje, e, ar, ar ten tink, saugumo diržas e, netaip e, užsektas. Ir, sakykime, nepaisant tėvų e, pastangų. Tad vėlgi, čia reikėtų daugiau tyrimo ir kartu reikėtų tyrimo konkrečiai nustatant tas vietas, kuriuose daugiausia susidūrėma. Tačiau reikėtų tokių įvairia tikslių, įvairia rūšių tyrimų. Čia galima kalbėti apie savotišką piramidę, kurios viršuje pažeidžiamiausia eismo dalyviai - pėstieji, dviratininkai, vaikai. O vairuojantis E, asmenys, e, jie iš tikrųjų geriau apsaugoti automobilio, e, automobilio struktūros ir todėl jie turėtų prisimti didesnę atsakomybę. Antai, jei susiduriama automobilis, susiduria su, sakykime, pešiuoju, tada vėlgi reikia įvertinti, kiek galima tada paduoti civilinį ieškinį. Toliau kalbant apie autonomiškesnius automobilius, tai gal visi mes turėtume vis dėlto aktyviau e, veikti, nebūt, nebūtinai e, kiek, kiekvienam šimtui metrų pasitelkti automobilį. Uh, nes su tuo susijusios išlaidos, atsiprašau, jeigu aš viršiau laiką. Pirmininkas, labai ačiū visiems prelegentams ir dabar pereinam prie kito, e, kito, darbo, kito seminaro kitos dalies eismo vartotojai, automobilių gamintojai ir vairavimo pagalbos sistemos. Tad dabar kviečiu prelegentus į prezidiumą. So, wie gesagt, es geht hier um road users, car manufacturers and Mes kalbam apie kelių naudotojus, apie automobilių gamintojus ir pagal, e, pagalbos sistemas. Na ir dabar e, žodį suteiksiu Vokietijos automobilių klubo atstovui. Matijas Kurčiak. Brangus ponė pirmininkė, ponios ir ponai, labai ačiū, kad mane pasikvietėt. Aš Matijas Kurčiak iš klu, automobilizmo klubo, e, Vokietijos klubo atstovas. Mes pasisakom už e, krovininius e, automobilius, kurie neterštų aplinkos ir kartu raginam e, eismo kelių naudotojus naudotis kitomis transporto priemonėmis. Be to pasisakom už tai, kad e, kelių e, eismo pažeidimo taisyklės už jas būtų traukiama atsakomybėn. Bet to mm, vėlgi labai gerai, kad prieš jau keletą dešimtmečių saugos tinkl, e, saugos diržai dar 94 metais e, tapo privalomi Vokietijoje ir dabar jau 90 procentų tikslas pasiektas, atrodo taip. Taip, nulinis mirčių skaičius, toks yra ES tikslas. Tačiau vis dėlto Vokietijoje nuo 14 metų vėlgi mirčių e, keliuose skaičius e, vėlgi ima didėti. Ir e, dabar pasireiškia pavojingo vairavimo atveju bet to atsiranda vis daugiau e, sunkiųjų transporto priemonių Vokietijos keliuose. Tad dabar tai, kas pasiekta saugumo prasme, iš tikrųjų sumenkinama to, kad dažnai vairuotojai vairuoja greičiau, viršyje e, greičio apribojimus. Ir čia vėlgi e, pasitelkiant automatizuotas e, variklinės priemonės. Čia apie tai kalbėjo. Mm, prieš mane pasisakė prelegentai. Aš čia dabar kalbu daugiausia apie Vokietiją, nes Vokietija vienintelė e, šalis ES, kurioje greitis greitkeliuose neribojamas ir vokiečiai laikosi nuomonės, kad e, mūsų greitkeliai saugus. Bet tai, žinoma, susiję su kelionės ilgiu. E, kita vertus, vėlgi daugėjant e, automobilių keliuose, aišku, darom išvadą, kad reikia riboti greitį. Ir, sakykime, vėlgi čia galima palyginti situaciją, kai trumpesniuose atstumuose yra daugiau, e, daugiau automobilių, bet kita vertus e, vėlgi ten, kur mažiau automobilių, ilgesni atstumai vėlgi lemia didesnį galbūt avarijų skaičių. Maničiau, Čia vėlgi reikėtų kaip pavyzdį pasitelkti e, Brandenburgo e, atkarpą, kur, kuri nelabai e, eksploatuojama ir mes tiesiog ištyrėm padėtį. Čia būtent atkarpa Hamburgo Berlyno greitkelyje. Ir ką mes nustatėm kad nuo tam tikrų metų e, eismo nelaimių padidėjo, kartu nelaimių, e, per kurias pasireiškė mirčių. O kita vertus, tas, ta greitkelio atkarpa yra pakankamai tiesi, nėra matomumo problemų. Tačiau 2003 nuo 2003 e, metų dabar e, tokių mirtinų eismo nelaimių ypač skaičius sumažėjo. Ir dabar nustatėm, kad e, bendra ta tendencija sumažėjo, tai yra pagerėjo. Tad riboti greitį Vokietijoje yra labai svarbu. Kodėl? Nes tai teigiamai veikia ir padėti Europoje. Nes Europoje gaminami, e, gaminami automobiliai šiaip jau turėtų vėlgi būti e, taip sukonstruoti, kad jie galėtų važinėti, jais būtų galima važinėti Vokietijos greitkeliais bet kad automobilis, automobiliu vairuotum greičiau, tam reikia galingesnių variklių, ir, o dėl to tada neišvengiamai yra daugiau e, iš metalų. Ir e, tie dalykai susiję. Kitas dalykas greičio apribojimai miestų zonuose. Mes, mūsų organizacija pasisako už 30 km greičio apribojimą tam tikrose e, miesto vietovėse, o e, greitkeliuose, aišku, ne, nevairuosi 50, tai yra 50 km greičiu. Vadinasi, vairuotojai dabar Taip, dabar vairuotojai vėlgi turėtų šiaip jau irgi savotiškai pakeisti elgesį. O kalbant apie miestų vietovės ir saugą, tai 95 procentai visų eismo nelaimių e, susiję su vaikais, e, e, dviratininkais, pešiaisiais, tos nelaimės susijusios su transporto priemonėmis variklinėmis transporto priemonėmis. Ir dabar ES patvirtino mirčių e, eismo nelaimose sumažinimo skaičių, kurį reikėtų pasiekti iki 20 metų. Tad mes turėtume nuosekliai siekti šito tikslo. Ir mano asociacija iš tikrųjų pageidauja kad e, greitkeliuose būtų nustatyti greičio apribojimai ir miesto vietovėse, kad būtų leidžiama vairuoti greičiu iki 30 km per valandą greičiu. Ir kartu vėlgi tam tikri e, mokesčiai būtų taikomi sunkiesiems automobiliams. Ir norėtume, kad e, daugiau krovinių būtų pervežama geležinkeliais ir kad būtų mažiau atvejų, kai vairuojama išgerus. Paulo Nunes Temūra. Ačiū toliau, ponas Paulonas Dendemūra iš Europos alkoholio politikos alijanso. Labadiena visiems, aš esu Paulo Nunijas Demūra, esu Euroke organizacijos darbuotojas čia Briuselėje. Čia yra mūsų tinklavietė. Kaip matote, mes esame nevyriausybinių visuomenės sveikatos ar socialinių organizacijų alijansas. Jos visos dirba darbą mažinant alkoholio svartojimą Europoje. Mes turime 30 narių, apie 60 narių organizacijų, daugiau kaip 30 Europos šalių. Alkoholio klausimas yra labai platus, ir mes konkrečiai rūpinamės ir konkrečiai kelių saugumo klausimais. Mūsų tinklavietės viršuje matote, kad mes remiame darbą kelių saugumo srityje, kurį dirba pasaulio sveikatos organizacija. Mes taip pat remiame mūsų kolegų darbą ETSC organizacijoje. Tai yra Europos transporto saugumo taryboje. Konkrečiai šiuo metu metu mes remiame kampaniją Taigi mes remiame tarybą, kuri ragina Europos komisiją pateikti tikslo sumažinti sužeidimus keliuose. Todėl aš jūs e, raginu dalyvauti šioje kampanijoje taip pat. Turime konkrečių politikos rekomendacijų dėl vairavimo išgerus. Čia toks rezumė, tačiau mes kalbame apie nulinę toleranciją, nes nemanome, kad yra saugus alkoholio lygis. Negalime sėti alkoholio iš vis su vairavimu, tačiau mes norime daugiau suderimo tarp valstybių narių, pavyzdžiui, kad būtų nustatytas maksimalus lygis visoje Europoje. Daug čia buvo kalbama apie įstatymų įgyvendinimą. Mes taip pat manome, kad įstatymus reikia vykdyti ir tam reikia skirti išteklių. Reikia suderinti nuobodų sistemą visoje Europoje Mes rekomenduojame taip pat e, teikti informaciją per e, vairavimo mokymo pamokas ir ta informacija turi būti skelbiama e, visose kelių taisyklių rinkiniuose. Mes siūlome uždrausti alkoholio pardavimą degalinėse ar parduotuvės greitkeliuose. Taip pat mes siūlome dėkti alkoholio spynas profesionaliams vairuotojams ar tiems, kurie yra nusižengę būtent dėl šio dalyko. Mes taip pat norime, kad alkoholio pramonė teiktų informaciją savo etiketėse ant butelių ar įpakavimo. Mes norėtume, kad pramonė informuotų vartotojus apie pavojus dėl vairavimo išgerus. Aš kalbėjau iki šiol apie mūsų konkrečias rekomendacijas, mažinant alkoholio žalą vairuojant, tačiau mūsų darbas yra susijęs su platesniais dalykais, reikia galvoti ir apie platesnės rekomendacijas. Vairavimo išgerus kontekste, tai prioritetai yra būtent alkoholio prieinamumas, taip pat e, ir e, įstatymų įgyvendinimas ir, aišku, informacijos teikimas. Europos Sąjungoje egzistuoja problema su alkoholio pramoje, pramonė. Mes visi pritarėme tam, kad nereikėtų vairuoti išgėrus. Tačiau alkoholio pramonė Na, jie taip pat pritarė mūsų pastangoms mažinti vairavimo išgerus lygį, tačiau tuo pat metu jie tas pastangas ir pakerta per platesnės, dėl platesnių pastangų mažinant alkoholio žalą. Pavyzdžiui, Pavyzdžiui, PSO E, BPO e, teigia, kad kaina yra labai svarbus aspektas. Alkoholio pramonė šiuo metu reikalauja, kad Škotijos vyriausybė nenustatytų minimalios alkoholio kainos. Čia bus keletas pavyzdžių. E, o, nes vyriausybė, remdamasi PSO rekomendacijomis, bando tos kainas nustatyti, o alkoholio pramonė bando blokuoti tai. Kitas pavyzdys, kuris dar nieko bendro neturi su teisės aktais, tačiau yra problema tokia. Tai yra etikos problema, bent jau. Alkoholio pramonė ir čia kalbėsiu vien tik tai apie stiprių gėrimų pramonę, labai smarkiai sponsoriuoja Formulės 1 varžybas. Aš manau, kad tokiu būdu jie kuria asociaciją ne tik tarp alkoholio ir vairavimo, bet taip pat ir tarp alkoholio ir greito važiavimo. Jūs daug čia kalbėjote apie vairavimą išgerus, bet tai greitis čia taip pat yra svarbus. Toks e, siejimas šių dalykų yra netinkamas. Todėl mes norėtume, kad e, tie gamintojai neberemtų sporto, ypač Formulės 1 varžybų. Ačiū. Vielen Dank. Und dann ist der nächste. Labai ačiū. Kitas kalbėtojas Gianfranco Burcijo, jisai atstovauja ACEA. E. Sveiki, ponios ir ponai, ačiū, kad suteikėte man galimybę dalyvauti šiame renginyje. Aš atstovauju Europos kelių saugos e, asociacijai. Matote mūsų narius ACEAS šioje skaidrėje E, tiek komercinės transporto priemonės, tiek e, keleiviniai automobiliai. Jų gamintojai yra mūsų asociacijos nariai. Toliau e, diagrama matote nelaimingų atsitikimų, sužeistų, žuvusių keliuose skaičių. Tendencijos, kaip kolegos sakė, yra pozityvios, bet turime aišku padaryti daug daugiau. Dabar pristatysiu Jums kitokią nuomonę. Pažiūrėkime į mirčių skaičių e, ir santykį su e, kilometrų nuvažiuotų skaičiumi. Matėte, kad Europos vidurkis yra 59 žuvę 10 milijonų kilometrų, bet skaičiai pagal šalis labai e, skiriasi Švedija, Junktinė karalystė, atrodo labai gerai, bet kitos šalis, lyginant su panašiamis sąlygomis, pavyzdžiui, Belgija, Austrija jau yra e, daug žemiau. Trys elementai, kurie gali pagerinti savo keliuose, tai yra vairuotojas, kelių infrastruktūra ir transporto priemonė strategijose reikia pasižiūrėti į visus šias, šios elementus ir taikyti integruotą požiūrį. Mes manome, kad ankstesni, ką tik parodys skaičiai, rodo, kad net techniniai sprendimai, pavyzdžiui, kelių infrastruktūra nėra e, visiškai gerai išnaudoti, išnaudoti iki galo. Paminėsiu Jums vieną pavyzdį - Švediją e, kabelinių barjerų įdėgymas kaimo keliuose e, davė labai gerų rezultatų. 76 procentais buvo sumažintas mirčių skaičius keliuose. Automobilių gamintojai taip pat aktyviai dirba siekdami įdėkti aktyves e, pagalbos sistemas, kad vairuotojams padėtų išvengti avarijų, pavyzdžiui, avarinės stabdis, e, perspėjimai apie išvažiavimą iš e, tam tikrų juostų kelio ir kiti, kitos sistemos yra dėgiamos Automobilių gamintojai taip pat aktyviai e, e, siekia apibriežti realius bandymų scenarius. Dėl greičio jau egzistuoja technologijos šiandieną, kai vairuotojas gali mm, laikytis norimo greičio. Dėl greičio mažnymo du iššūkiai. Reikia vienodų kriterijų apibrėžiant greičio apribojimus ar ribas ES. Taip pat reikia kelių infrastruktūros, kuri turi būti taip e, pakoreguota, kad būtų galima e, teikti teisingą informaciją apie greičio pribojimus ir kad tai e, matytųsi transporto priemonėje. Važiavimas išgėrus tai rimta problema, yra šiandieną jau tam tikrų technologijų, kurios užkerta kelią vairuotojui pradėti važiuoti, jeigu jisai yra per daug uh, išgėręs, bet plačiai tos sistemos netaikomas. Žinote, kad vairuotojai kartais kai ką pradeda tam tikrą veiksmą ir užtrunka keletą sekundžių, kol e, automatiškai atliekama analizė ir dažnai e, vairuotojai apeina e, tą mechanizmą. Taip pat reikia siekti, kad naujos transporto priemonės turėtų uh, užrakinimo sistemą, uh, kuris suveikia, uh, jeigu vairuotojas yra išgėręs. Reikia taip pat galvoti ir apie ilgalaikės ilgalaikius sprendimus. Matote įvairių bendrovių sąrašą, kurios dalyvauja įvairiuose projektuose, plėtojant technologijas, kurios leistų priemonės įgyvendinti greitai ir kurios nereikalauja iš, nereikalauja iš vairuotojo atlikti tam tikrų papildomų veiksmų. Paskutinis e, pastebėjimas prieš išvadas, e, šis skaitė rodo tendencijas e, amžius parko automobilio Europos Sąjungoje. Šiandien matote, kad vidurkis yra 10 metų. Jeigu technologijos keisis, tai reikės dar dešimties metų, kad atsirastų nauji auto, automobiliai su naujomis tomis sistemomis ir savybėmis. Išvados infrastruktūros gerinimas gali prisidėti prie saugos keliuose didinimo. Toliau dėl automobilių aktyvių saugos sistemų svarba yra labai didelė. Trečias dalykas e, kelių infrastruktūrų gerinimas, net ir labai nedėlis, rodo, koks yra potencialas didinant saugą keliuose. Toliau vairuotojų elgesio tam tikri dalykai yra susijęs su poveikiu. Reikia dešimties ar daugiau metų, kad būtų galima įdėkti naujas pagalbos vairuotojams sistemas. E, dar vienas dalykas, mes matome e, e, sąsajas ir reikia, kad visi suinteresuoti subjektai dirbtų kartu prisidėdami prie saugos keliuose didinimo. Ir e, automobilių automatizavimas taip pat e, vidutinės ilgalaikės trukmės perspektyvoje gali atnešti labai neblogų rezultatų. Labai ačiū. O dabar paskutinis kalbėtojas Sebastianas Feldmanas e, atstovauja jisai Roland Berger GmbH bendrovai. Ačiū. Ačiū už jūsų kvietimą. Norėčiau atkreipti jūsų e, dėmesį į technologijas ir į tam tikras taisyklės, ypač e, į autonominius, autonominius automobilius ir pažangės pagalbos sistemas vairuotojams. Apie tai jau buvo kalbama šiandieną. E, noriu pasakyti, kad mūsų įmonė 67 e, metais atsirado, tai yra Roland Berger. Mes esame unikali bendrovė, galime uh, E, surinkti nepriklausomas nuomonės apie mobilumą, apie autonomišką vairavimą, e, saugą, saugumą Europoje, nes sekame įvykius ir poslinkius Europos Sąjungoje ir pasaulio mastu ir e, mielai pasidalysime tais duomenimis su jumis. Keletas skaičių norėčiau pateikti. E, tikrai baisu, kai matome, kiek žūsta žmonių keliuose šiandieną. E, E, turime žiūrėti skaičius į atvejus, skaičių atveju, kai e, avarijos e, įvyksta dėl žmogaus klaidos, beveik tai 90 procentų tai yra tiek avarijų kyla dėl žmogiškos klaidos 67 procentais vien e, žmogus yra atsakingas, buvo kalbama apie stresą, apie nuovargį, apie E, dėmesio stoka, visi tie e, veiksniai labai svarbus vairuojant. Yra ir kitų veiksnių. E, žmonės ne, nesutelkia dėmesio į vairavimą pakankamai, bet kartais net ir labai susikaupus reikia vairuotojams tam tikros pagalbos. Mes gilinamės į rinką, į tendencijas, žiūrime į klientus, į technologijas ir galvojama, kaip e, pateikti, pasiekti tam tikrų pasiekimų. Apie, e, pavyzdžiui, galvojama apie e, visiškai autonomiškus automobilius ateityje Tai yra susijęs su įvairiais veiksniais. Mes dabar atliekame e, tyrimą, tiksliau visai neseniai jį esame atlikę dėl autonomiško vairavimo ir tikrai dabar negalime nieko sustabdyti, e, atsiranda vis naujų poslinkių ir taksi ar nuomojami automobiliai jau turi tam tikrų elementų ir naujų naujieji autonomiški automobiliai juos e, gana greitai pakeis. E, rinka yra didžiulė, tai yra mega rinka, kurie atsivers ateityje e, šalims, organizacijams, verslui, atsivers naujos galimybės, milijardai eurų yra investuoti neseniai vokiečių automobilių gamintojai, kalbėjo apie savo investicijas į autonomišką automobilių plėtojimą, kūrimą. Aš norėjau atkreipti atkreipti jūsų dėmesį į tai ir norėčiau, kad jūs sukurtumėte deramas sąlygas tiems dalykams atsirasti ateityje. Kadangi kalbame apie pagalbos vairuotėms sistemas Europoje, tai pasakysiu, kad gamintojai norėtų, jog būtų bendros e, sąlygos įvestos dėl tokių sistemų ir kad būtų atsižvelgiama į saugumą. E, 13 metais e, Europos gamintojai 30 milijardų eurų investavo į saugą, į pagalbos vairuotojams sistemas, bet jeigu pasižiūrėsime į autonomiškus automobilius, mes kas ketvirtį e, parengėme suvestinę ir matome, kad vokiečiai ir Europos e, gamintojai daug dirba europietiškos technologijos pagalbos e, vairuotojams yra e, tarp lyderių, ir, bet tiems, e, toms sistemoms ir gamintojams jų reikia paramos. Aš norėčiau Jums tokį planelį dabar parodyti apie automatinius automobilius, autonomiškus automobilius, kaip viskas turėtų plėtotis kaip, pavyzdžiui, išvengti labai sudėtingų situacijų, kaip užtikrinti, kad esant sudėtingai situacijai, e, transporto priemonė aktyviai reaguotų į tas kintančias situacijas, taip pat žiūrime į rutininės, monotoniškas situacijas e, greitkeliuose, galvojama, kaip padėti e, vairuotojams tokiuose situacijose, kaip išvengti avarijų. Ir trečias rytis yra dialogas su kelių infrastruktūra Tai taip pat labai e, svarbus dalykas, kuris dažnai pamirštamas diskusijose. Reikia kalbėti apie komunikavimą, nes tai turi padėti išvengti avarijų keliuose. Kalbame apie uh, automobilio, automobilio ar automobilio ir tam tikrų sistemų komunikavimą. Yra daug galimybių. Pavyzdžiui, persėjame apie oro sąlygas, vėją, uh, ledą, plikledį turint pakankamai informacijos galima sumažinti e, didelį procent, dideliu procentu e, nelaimingų atsitikimų. E, nuomojamuose automobiliuose atsiranda daug naujų elementų, pavyzdžiui, persėjimo sistemos, pagalbos parkuojantys sistemos, BMP tarnai įdėgė naujas e, sistemas e, savo automobiliuose, e, kurias paleidus vairuotojo nereikia. Vairuotojas, galima sakyti, nebeturi sėdėti automobilyje. Kalbama apie autonomišką vairavimą 10 valandų 10 km per valandą tokiu greičiu galima paleisti automobilį ir jis važiuoja be vairuotojo įsikišimo. Yra daug įvairių sistemų, bet mes, aišku, turime užtikrinti, kad atsirastų teisės aktai, reglamentavimas Europos e, Sąjungos mastu, kadangi kol kas nėra e, leidžiamas toks e, važiavimas. Galvojama apie 20-25 metus toks kalendorius, e, tada turėtų atsirasti visiškai automatiškai važiuojantys automobiliai. Ir e, galvoju, kad galima kelti klausimą komisijai, kaip ji gali prisidėti prie e, saugumo keliuose didinimo, naudojant automatinės pagalbos sistemas, kokia būtų jūsų, koks būtų jūsų indėlis prisidant prie e, saugos keliuose didinimo. Taip pat e, yra daug galimybių politikams veikti, yra techninių daug jau sąlygų ir galimybių. E, yra techninių iššūkių, bet mes turime užtikrinti, kad atsirastų visoje ES teisinio iškumo. Tai svarbu, bet mes turime atsižvelgti ir globalius poreikius. E, penki, šeši klausimai bent jau mums atrodo labai svarbus. Pirmiausiai, transporto priemonių registravimas ar leidimas e, gaminti tokius automobilius, pavyzdžiui, Audi e, testuoja savo e, automobilius Amerikos keliuose, nes kyla problemų dėl registravimo. JAV e, yra galimybė testuoti pagalbos sistemas, toliau ECE reglamentavimas. Aš apie tai kalbėjau anksčiau. 79 metais ECR 79 e, yra toks standartas, bet e, patvirtintas, bet jisai kol kas nėra e, gerai gyventas, bet kita vertus jisai jau ir yra pasenęs, reikia jį atnaujinti. Toliau saugumas ir avarijų išvengimas negalima užsitikrinti šimtaprocentinės saugos keliuose, nei su e, e, žmonėms vairuojant e, automobilius, nei e, taikant automatinės sistemas fiziškai tai yra neįmanoma. E, reikia kalbėti ir apie etinius klausimus. Pavyzdžiui, e, kokį poveikį tam tikras įvykis gali turėti vaikui, e, jeigu kažkas atsitinka, reikia taisyklių. JAV yra tam tikri standartai jau išplėtoti E, pavyzdžiui, juodosios dėžės, mes remiame tokį požiūrių ir labai svarbu e, e, nepamiršti dviratininkų ar pėsčiųjų. Dar vienas dalykas - duomenų apsauga apie tai reikia. Gamintojų automobilių jau yra e, sutarę dėl keleto principų. Pirmiausiai trijų principų dėl skaidrumo, apsisprendimo ir duomenų apsaugos. Visa tai yra labai svarbu ir diskusijos yra pozityvios, konstruktyvios, tačiau teisinė sistema kol kas nėra nusistovėjusi. Daug yra neiškumų ir Europai, mano nuomonė, reikia e, gilintis, skirti daugiau dėmesio šiam klausimui e, apsisprendimas dėl duomenų dažnai m, mm, tai paliekama automobilių gamintams, bet viskas turi atsiranda, viskas automobiliuose ir turi, reikia užtikrinti saugumą. Toliau atsakomybės klausimas reikia, civilinės atsakomybės klausimas reikia iškių taisyklių, nes kitaip kils problemų. Pasižiūrėkime į Volvo buvo kalbama apie tai, kad reikia siekti išvengti, didinti savo keliuose, e, nežiūrint tam tikrų sistemų įdėktų, vis tiek šiam gamintojui kyla problemų ir mes turime e, spręsti atsakomybės klausimą apskritai gamintojų ir kitų subjektų. Ta reikia deramai reglamentuoti. Ir paskutinis, bet labai svarbus klausimas - infrastruktūra. Nereikia jos pamiršti, išbraukti iš lygties Vėlgi paminėsiu JAV, kitas šalis, jos jau yra pažengusios e, toliau negu Europa reikia komunikavimo tarp automobilių, automobilių ir infrastruktūros. Labai ačiū, ponia Feldmanai, ačiū kitiems prelegentams. Deja, mums, mus spaudžia laikas ir dabar mane pavaduos ponas Korf. E, ir toliau vadovaus e, e, posėdžiui. O dabar norėčiau padėkoti visiems, visiems pranešėjams už tai, kad atvykot, už tai, kad pateikė tokios vertingos informacijos. Pone Kohai. Ja, ich habe drei Anmeldungen von äh, Anfragen. Ich würde Herrn Peter Lund Trys, e, trys kolegos užsirašė kalbėti. Pirmiausia, ponas Lundgrienas. Ačiū, ponė pirmininkė. Greičio ribos Vokietijoje. Dar prieš pusantrų metų aš vairavau, e, vairavau e, sunkvežimius. 30 metų tą dariau, daugiausia tarptautiniuose keliuose. Iš tikrųjų, šimtus valandų praleidau. Ir žiūrėdavau į visas tas Porsche automobilius kitus ir mąstydavau mačiau, kodėl tiek pinigų išmesta į tuos e, e, automobilius, kadangi vidutinis greitis e, Vokietijos greitkeliuose nedaug ką viršyje mažutės panda modelio e, automobilio greičio. Ir aišku, tam tikrais mm, tam tikrose atkarpose naktį, pažiūrėjau, galima, aišku, ten vos neskristi. Uh, Bet dabar dar dėl netiek sunkių e, automobilių. E, tai čia dabar kalbama, kaip tai ar tada užpildyti tuos greitkelius mažesnio svorio e, sunkvežimiais. Aš manyčiau, kad būtų galima bent jau tri, tris Europos gamybos sunkvežimis pakeisti vienu mega sunkvežimių, kuris galėtų e, nuvažiuoti tą patį, tą patį atstumą iš Šiaurės Vokietijos į Müncheną. Toliau, viskis. Čia geriausia, geriausia buvo mintis pasakyta. Taip, dabar e, įsivaizduoju, Sebastianai, kai jūs važiuoja dideliu greičiu, ir vėlgi čia jūsų pateikti argumentai vėl dėl viskio ir panašiai. E, tikrai nesąmonės, nes žmonės nėra tokie paiki. Labai ačiū. Toliau Janas Nilsonas. Labai ačiū. Aš irgi aš kalbėjau, tai yra, norėjau paminėti alkoholio vartojimo klausimą. Aišku, tai veikia žmogų elgesį. Švedijoje dabar, e, dabar šiaip alkoholio suvartojimo, tas koncentracijos e, mažėja, net ir jaunimo koncentracijos mažėja, nepaisant ten tų gana agresyvių alkoholio e, reklamos e, veiksmų. O dabar vėlgi, kai pas mus, e, aš dabar atsimenu, pats buvau vieno miesto meras ir mes nusprendėm, kad vėlgi iš vis ne, nebūtų galima, iš vis ne, negalima leisti vartoti alkoholio. E, vairuojant. Ir kita vertus vėl dabar technika pagerėjo. Kartu technika tyrimo alkoholio kraujyje technika. O dabar vėlgi gal reikėtų numatyti e, šiaip jau tam tikrą privalomą nuostatą dėl būtent tokių alkoholio fiksavimo priemonių visuose automobiliuose. Pirmininkas. Aš užsirašiau irgi į kalbėtojų sąrašą ir norėčiau paklausti, sakykime, jeigu sutrinka stabdžių sistema ir, sakykime, jeigu aš priversta stabdyti, tai ir čia turiu galvoj, sakykime, pažangės, tai yra, taip, Tai yra palyginu, palyginu paprastą stabdžių sistemą su pažangia ir kiek, kiek laiko užtrunka, jeigu man reikia stabdyti avarinėje situacijoje. Ir vėlgi yra tokių, sakykime, situacijų, kada man tenka stabdyti, bet aš nežinau, ar už, mane, po, po, už manęs e, važiuojantis sunkvežimis jo vairuotojas mane pastebėjo. Mm. Ir, sakykime, gali būti taip, kad ten kartais važiuoja per raudoną šviesą. Tad jeigu turint pažangias technologijas, tai jos galėtų padėti tokiuose situacijose. Pirmininkas. Dabar gal ekspertai galės atsakyti į klausimus, kiekvienas po pusantros minutės tą tvarką, kokią jie patys nuspręs. Ne, atsiprašau, aš truputį nespėjau, bet vėl pereisiu į Niderlandų kalbą. Taip, aš dalyvavau visą popietę. Šioje diskusijoje išgir, išgirdom labai įdomios informacijos, gerų argumentų. Turiu pastabų ne vien tik tai pranešėjams, bet ir e, kitiems Dabar tas užsibrieštas 2020 metų tikslas dėl mirčių skaičiaus sumažinimo. Tai kiek čia galima pasvarstyti, kiek dviratininkų, sakykime, dviratininkų, pešiųjų skaičius, gal būtų galima suvokti jų dalį ten, tame skaičiuje. Toliau kitas dalykas. Ekonominiai kaštai susiję su būtent rimtais, rimtomis eismo nelaimėmis. Klausimas toks, gal galėtumėt kuris jūsų pakomentuoti, nes antai mes turim teisės aktų reglamentuojančių um, greitį, sakykime, ar alkoholio vartojimą. Bet e, kita vertus, ar kas nors a, e, šiaip jau kreipia dėmesį į būtent ekonu, į tai, kiek kainuoja iš ties, a, e, kai patenki į eismo nelaimę. Prašom. Ačiū. Problema yra štai tokia. Jeigu dabar tobulėjant infrastruktūroms, aišku, didėja greitis. Ir čia yra tam tikrų grafų tą rodančių. Antai Prancūzijoje yra atlikta tyrimų, kurių išvados tokios pat. Juo didesnis greitis, tuo daugiau didelių sužalojimų ir, ir, ir, ir, ir daugiau eismo nelaimių, kurių rezultatas dideli sužalojimai ar net mirtis ir greitis yra vienas to veiksnių. Bet kita vertus, aišku, vairuotojai yra ne vienodi. E, sakykime, vieni gali e, važiuoti nedideliu greičiu, bet jiems tenka stabdyti, nes, sakykime, sunkvežimiai lenkia ir panašiai. Yra visokių aplinkybių ta problema itin aktuali Vokietijai, kur e, labai daug automobilių keliuose. Kitose šalyse tai mažesnė problema. Toliau, dėl didelių sunkvežimių ar sunkvežimių masės. Ir buvo klausimas pateiktas, ar nereikėtų daugiau krovinių perkelti į geležinkelių e, transportą. Tuo galėtų pasidomėti komisija. E, tiesiog numatydama priemonės, kuriomis būtų galima paskatinti konteinerių, daugiau konteinerių pervežti geležinkeliais. Yra atlikta tyrimų, e, per kuriuos e, šiaip jau stengiamasi suvokti ryšį tarp sunkvežimių tonažo, masės ir, sakykime, eismo nelaimių skaičių. Galbūt tikrai tą, į tą būtų galima dar labiau pasigilinti. Čia buvo pasakyta, vairavimas e, išgėrus, kai kas tą daro, bet kita vertus, ne vien tik tai tai yra atskirų žmonių atsakomybė, kartu atsakomybė tenka ir vyriausybėms kurios leidžia įstatymus. Aš noriu už tai ką pasakyti. Problema yra tada, kai alkoholio pramonė remia nepriklausomą, sakykime, kaip mano ar panašių organizacijų darbą, jie remia tokį darbą, kita vertus jie sabotuoja, sakykime, čia Škotijos vyriausybė paminėtina ir ta minimali kaina. Ta kita vertus taip, jos remia puikų darbą vieną ranką, o kita ranka jos e, tą darbą tiesiog e, sumenkina. Ir, ir čia atsiranda tas ryšys e, vairavimas išgerus ir kartu vairavimas labai greitai. Taip, klausimas dėl to alkoholio nustatymo programų. Mūsų vairuotojai automobilius naudoja kaip judumo įgalinimo priemonę. Ir, sakykime, jei naudojasi stab